Bon, bah, écoutez, d'abord, moi, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai de présider de manière très temporaire. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu labai laimingas, galėdamas dabar pasidėti pirmininko kėdėje Žemės ūkio komitete. Mūsų komiteto posėdis e, šiandieną yra išrinkti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto valdybą. Pirmiausia, turėsime išrinkti komiteto pirmininką, po to vicepirmininkus. Panašu, kad kvorumas salėje yra, kadangi salė beveik pilna. Labai džiaugiuosi, kad visi vėl sugrįžome. Ir dabar labai paprastas klausimas. Ar yra kandidatų į pirmininko postą? Ponas Dikastro, kiek suprantu, yra kandidatas Jisai mane patikino, kad taip yra iš tiesų, jis yra kandidatas į pirmininko postą. Na, antrasis klausimas, ar yra kitų kandidatų ar kandidačių į pirmininko postą? Panašu, kad nėra. Siūlomos kitos kandidatūros. Taigi yra tik vienas kandidatas, ponas De Castro, kuris yra užpildęs savo finansinių interesų deklaraciją. Taigi, tai reiškia, kad mes galime patvirtinti jo kandidatūrą, išrinkti jį pirmininko postą tiesiog plojimais, nebent yra norinčiųjų balsuoti slaptai. Taigi siūlau patvirtinti pono De Castro kandidatūrą plojimais. Et je vais donc lui céder la place euh, Na ir iškart užleisiu pirmininko kėdę ponui De Castro su dideliu malonumu. Ir dabar jau jam teks toliau e, tęsti šį darbą. Thank you. Grazie della fiducia. Diamo subito inizio alla procedura di. Ačiū už man parodytą pasitikėjimą. Dabar siūlau iš karto rinkti vicepirmininkus. Pirmasis vicepirmininkas, kaip mane informuoja, Europos liaudės partijos frakcija siūlo poną Nikolesku kandidatu į pirmojo vicepirmininko postą. Pone Nikolesko, ar jūs sutinkate būti kandidatu į šį postą? Jei taip, tai puiku. Taip pat matau mm, pažymėta, jog ponas Nikolesku yra užpildęs savo finansinių interesų deklaraciją. Ir dabar noriu pasiklausti, ar yra kitų kandidatų į pirmojo vicepirmininko postą. Jei nėra, tuomet skelbiu poną Nikulesku išrinktų pirmuoju vicepirmininku mūsų komitete. Siekantome. Pone Nikulesku, prašau ateiti čia ir sėsti šalia manęs. Procediamo all'elezione del secondo viceprezidente. Dabar rinksime antrąjį vicepirmininką. Ir žaliųjų frakcija nominavo poną Bovė į antrojo vicepirmininko postą. Pone Bovė, ar sutinkate būti kandidatu į antrojo vicepirmininko postą? Ponas Bovė taip pat yra užpildęs savo finansinių interesų deklaraciją. Ir dabar noriu pasiklausti, ar yra kitų kandidatų į šį postą. Nėra ir todėl skelbiu poną Bovė antruoju komiteto vicepirmininku. E prego l'onorevole Bovė di accomodarsi accanto all'onorevole Nicolescu. Pone Bovė, prašau ateiti čia ir atsisėsti šalia pono Nikulesku. Dabar rinksime trečiąjį vicepirmininką. To. Ir, kaip mane informavo, E, konservatorių reformistų grupė nominavo poną Vatsechovskį į trečiojo vicepirmininko postą. Pone Vatsechovskį, ar sutinkate su šią nominaciją? Tikiuosi, kad teisingai bent jau kažkaip panašiai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkas. Mane informavo, kad ponas Vatsechovskis yra užpildęs finansinių interesų deklaraciją. Vėlgi noriu pasiteirauti, ar yra kitų kandidatų į trečiojo vicepirmininko postą. Ne. Tuomet skelbiu poną Vojcechovskį išrinktų į trečiojo vicepirmininko postą. Voglia accomodarsi accanto all'onorevole Bove. Infine. Prašau atsisėsti šalia pono Bovė. Ir turime išrinkti ketvirtąjį komiteto vicepirmininką. Ir Alde frakcija yra nominavus ponę Polsen į ketvirtojo vicepirmininko postą. Pone Polsen, ar sutinkate su nominacija? So che l'onorevole Polsen ha compilato la sua dichiarazione di interessi. Ci sono altre. Pone Polsen yra užpildžiusi finansinių interesų deklaraciją. Ar yra kitų kandidatų į ketvirtojo vicepirmininko postą? Ne. Tuomet skelbiu ponę Polsen išrinkta į ketvirtojo vicepirmininko postą. Prašom ateiti čia, sako pirmininkas, ir atsisėsti šalia pono Vaicehovskio. Completato questa rapida Damit istituzione del gruppo. Taigi jau išrinkome komiteto valdybą ir prieš užbaigdami mūsų posėdį, prieš užbaigdamas mūsų posėdį norėčiau pasakyti keletą žodžių jums leidus. Mėly kolegos, ponios ir ponai, man didelė garbė su jūsų palaikymu tapti žemės, Europos parlamento žemės ūkio reikalų komiteto pirmininku. Aš didžiuojuosi man parodytų pasitikėjimu ir aš noriu jūs patikinti, kad galėsite visiškai manim pasitikėti kaip komiteto pirmininku. Aš sieksiu užtikrinti, kad komiteto pasiūlymai ir idėjos būtų tinkamai mm, peržiūrėti ir kad juos būtų tinkamai atsižvelgta. Ir tai darysime vykdydami ir taikydami naujas bendras sprendimų prieimimo procedūras. Š, pagal šią naująją bendrą sprendimų prieimimo procedūrą parlamentui suteikiamas didesnis svoris, nes parlamentas yra žmonės atstovaujantį instituciją. Ir parlamentas turės sprendžiamą į balsą tokiuose sritise, kurios iki vakar e, na, buvo išskirtinai tarybos kompetencija. Susalga aišku, kad referendumas Airijoje pavyks. Ir dabar svarbiausius klausimus spręs tinkamai išrinktas parlamentas. Ir ryšys tarp sprendimų bei e, žmonių, kurie priima tuos sprendimus, bus labai akivaizdus. Ir Europos rinkėjai galės viską geriau suvokti ir matyti. Tai, sustip, tai sustripins Europos tapatybę. Pastaraisiais metais buvo iškilę sunkumų, užtikrinant visų atstovavimą. Taigi, sprendimai bus primami tinkamiau, Europos masto kompetencijos bus geriau ginamos ir labiau vertinamos. Ne tik formaliai, bet ir konkrečiai, praktiškai. Ir visa tai vyks parlamente, kuris vaidins gyvybiškai svarbu vaidmenį Europos kūrime ateityje. Dabar e, atėjo laikas priimti Mm, gyvybiškai svarbius sprendimus ir parlamentas vaidins labai reikšmingą vaidmenį. Mes apspręsime sprendimus, išteklius, kuriais remsis bendroji žemės ūkio politika ES po 2000 po 2013. Ponios ir ponai, mums tenka labai svarbus vaidmuo būti lyderių debatuose kurie turėtų suformuoti Europos siekius, turėti šio laikinę e, tvarę socialinę ir ekonominę sistemą. Ir kaip šio komiteto pirmininkas aš rengiuosi tinkamai atstovauti mūsų darbą ir suteikti ir, ir būti